Man to tiek buvo klausimų. Ačiū. Dėkoju Terezai. Baigsime svarstyti šį darbo atvarkės klausimą. Ir aš norėčiau padėkoti bere, e, poniai Beseril už tai, kad jis šiandien pas mus atvyko. Ir dabar persime prie kito tarp atvarkės klausimo, tai yra keitimasis nuomonėmis su Pia Oberoj, kuri yra iš OHCHR ir ji yra patarėja migracijos ir žmogaus teisų klausimais. Dėkoju. Taigi, kaip jau užsakiau, keismės nuomonėmis su Pie Oberoj. Ji yra vyriausiojo įgaliotinio žmogaus teisų klausimais tarnybos patarėja. Ar ponė Sandy Blanchett pas mus jau atvyko? Ne, dar nėra. Sandy Blanchett e, irgi prie mūsų greitai prisijungs, yra atsakinga už santykius Europos Sąjungos institucijomis, kalbant apie jungtinių tautų pasaulinį sutarimą dėl pabėgėlių ir migrantų. Ir kolegos, Pone Kudricką dar norėčiau pasveikinti, kuri yra Libė komiteto vicepirmininkė, kuri kartu su manimi pirmininkaus šiam keitimui į nuomonėmis. Taigi sveikinu kolegas iš Libė komiteto. Rugsėjo 19 dieną Junktinių tautų generalinė asamblėja suringė aukšto lygmens viršūnių susitikimą, kur buvo sprendžiamos migrantų pabėgėlių problemos aukščiausių valstybių vyriausybių vadovų lygmenių. Europos parlamentas dalyvavo tame viršūnių susitikime New York'e, siuntė ad hoc delegaciją iš AFET ir LIBE komitetų. Šiame susitikime buvo patvirtinta New Yorko deklaracija, kurioje teigiama, kad tarp vyriausybinės dėrybos bus surinktos tam, kad būtų 2018 metais du pasauliniai sutarimai pasiekti. Nuo to laiko lybė AFET ir DEVE komitetai labai daug dėmesio skyrė toms e, tarp vyriausybinėms dėryboms, surengė daug bendrų susitikimų, keitimusi nuomonėmis su jungtinių tautų pareigūnais, taip pat su Meksikos ir Šveicarijos ambasadoriais jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje, kurie buvo kaip ir tarpininkai. Praeitą savaitę Europos, komisija, Europos parlamentas sakė savo poziciją savo rezoliucijoje. Rezoliucijoje aiškiai yra teigiama, kad pasaulinė valdysena ir tokios sistemos sukūrimas yra susijęs su pabėgėlių ir migrantų teisų apsauga. Ir ypač kalbant apie labiausiai pažeidžiamus asmenys. Kalbant apie didelius migrantų ir pabėgėlių judėjimus, vaikai yra pripažįstami kaip pati uh, pažeidžiamiausia grupė ir pats svarbiausias prioritetas. Taigi dabar ir norėčiau suteikti žodį kolegijai poniai Kudrickai, kuri tarsi žanginį žodį. Prašau. Dėkuoju, mėly kolegos. Piliečių teisų ir laisvių komiteto vardu. Aš irgi norėčiau Jūs pasveikinti atvykus į mūsų e, šitą apsikeitimą nuomonėmis dėl migracijos ir žmogaus teisų bei pabėgėlių klausimų. Labai noriu padėkoti mūsų prelegentams iš UNICEF ir taip pat iš, iš OHCHR. Dėkuoju ir komisijos atstovams, bei taip pat ir visiems parlamento nariams, kurie atvykote. Europos parlamentas ir Libė komitetas tikrai skiria didžiulį dėmesį šitam procesui jungtinėse tautose. Ir dabar mes suvokiame, kad tai atsiranda istorinė mybė susitarti dėl principų bei įsipareigoti dėl tartutinio migracijos ryties pokyčių. Ir kaip buvo pastebėta, Europos parlamentas e, praeitą savaitę priėmė rezoliuciją, kurioje išreikšta didžiulė parama New Yorko deklaracijai dėl pabėgėlių ir migrantų procesui, o taip pat ir E, globalaus migrantų srauto valdymo procesui. Taigi jungtinių taip pat JAF nusprendė nebedalyvauti šitame globaliame visuotime susitarime dėl migracijos. Tai yra blogai, tačiau e, antra vertus ES atsirado galimybė užimti lyderiaujančias pozicijas šiame procese ir valstybės narės turėtų laikytis vieningos pozicijos ir e, kartu pasisakyti tarptautinės migracijos klausimais New York'e. Ačiū. Dabar žodį suteiksiu mūsų viešnioms. Pirmiausia, žodis Pijai Oberoj. Maksimum 10 minučių. Ačiū pirmininkė ir dėkoju, kad mane pakvietėte į šias diskusijas. Gerbiami parlamento nariai. OHCHR savo atvirame laiške kreipėsi į valstybės narės, sakydama, kad mes esame istorijos kryškelėje. Kūrėme tą pasaulinį režimą reglamentuojantį migracijos rautus. Tai yra puikia proga, nes New Yorko deklaracijoje mes pasisakome už tai, kad reikia kovoti visais įmanomais būdais prieš e, migrantų išnaudojimą ir jų teisių pažeidimą. E, visi migrantai turi vienodas teises ir vyriausias žmogaus teisų įgaliotinis jungtinėse tautose siekia, kad e, būtų laikomasi tartutinės žmogaus teisių. Todėl aš savo pranešime pakalbėsiu apie tai, kaip išvengti tų spragų ir atotrukio, kitaip sakant, tarp to susitarimo ir realios tikrovės migrantų srityje. Antra, aš e, pakalbėsiu apie tai, kaip mes galėtume apginti socialinės, kultūrinės ir kitas teises migrantams ir ypač užtikrintume E, žmogaus teisų apsaugą reguliariems migrantams. Ir trečia, pakalbėsiu apie konkrečius sprendimus, kokiegi gali būti atvykimo ir išvykimo legalūs taškai. Taigi pirmiausia apie tą laikiną judumą. E, migrantų apsauga, kai kalbame apie tuos mišrius judėjimo srautus, e, E, tai pirmiausia, turime suprasti, kad situacija yra, gali būti labai įvairia. Kaip deklaracijoje pasakyta, yra labai įvairių poreikių. Yra jautrių situacijų ir kitas syk pabėgėliai net ir negali gauti tos teisinės apsaugos. Žinoma, migrantai dažnai migruoja dėl ekonominių priežasčių, tačiau ekonominio migranto statusas tikrai neatspindi tos kompleksinės priežasčių visumos. Todėl mums būtina stiprinti e, migrantų žmogaus teisų apsaugą, ypač tiems migrantams, kurie nepatenka į tokią apibrištį. Tai dažnai susijęs su mm, blogomis sąlygomis ir mm, beviltiška tokių migrantų situacija. Jie mm, patiria riziką, kad bus išnaudojami arba kitaip nukentės kitais būdais. Daugeliui sugražinimas galbūt yra įmanomas, bet nepageidaujamas daugeliu jų nesuteikiama teisė pasinaudoti savo teisinėmis. Yra ir kitokių blogų situacijų, variacijų ir bet kokiu atveju migrantai pasiekia savo kelionės tikslą dažnai morališkai ir kitaip sutraumuoti. Yra asmeninės taip pat tragedijos. Motinos yra nešios, yra su vaikais arba patiria kitokios tokos. Jungtinių tautų agentūros pastarojų metu bando parengti tapnės teisės principais grindžiamas gairias, kurios padėtų suinteresuotams subjektams dirbantiems vietoje ir teikti konkrečius atsakymus bei pagalbą. Valstybės turi tikrai te, įvykdyti savo pareigą ir pasirūpinti tokiais jau pažeidžiamais migrantais, o tai reiškia, kad tiesiog reikia gelbėti gyvybės kuriems grėsia pavojus. Antra, privalu imtis teisinių priemonių bei finansavimą skirti, kad e, migrantai turėtų prieigą prie teismų ir galėtų ginti savo teises. Ir trečia, žinoma, mes turime imtis bendradarbiavimo su visais, kurie pagėdauja sugrįžti. Taigi, pirmiausia, e, teisų apsauga ir paslaugų teikimas. Nediskriminacijos principas reiškia, kad visi asmenys ar piliečiai turi naudotis vienomis paslaugomis. Nesvarbu, kokios tai būtų kultūrinės ar ekonominės priežastis. Nesvarbu, ar migrantai neturėtų dokumentų. Jie vis tiek patenka į tą rizikingą e, situaciją bei m, kategoriją. Suprantame, kad tų tikslų galime pasiekti tik tai laipsniškai, skiriant atitinkamą finansavimą. E, Tai dar nereiškia, kad valstybės narės e, neturėtų imtis veiksmų. Jos privalo tai daryti ir tai daryti palaipsniui. Taip, valstybės privalo e, tenkin, vykdyti ir dabartinius savo įsipareigojimus. Privalu ginti migrantų teisės ir jiems skirti bent jau minimales paslaugus be jokių išimčių. Net jeigu ir nepakanka finansavimo, pažeidžiami visuomenės nariai, kaip ir, pavyzdžiui, migrantai be dokumentų, turi būti ginami. Ir mes pastebėjome, kad reikia renkti tikslingas programas skirtas tokiems pažeidžiamiems migrantams. Ir dažnai valstybių e, vyriausybės e, apsiriboja suteikdamas tokiems migrantams nemokamą prieigą prie sveikato, švietimo ar kitų paslaugų. Socialinė paga, pagalba turėtų būti taikoma nemokamai tokiems migrantams. Tačiau tai reiškia, kad valstybės turėtų imtis naujų, išradingų, inovatyvių priemonių, kad būtų apsaugomos migrantų teisės, kad jie galėtų pasinaudoti socialinėmis paslaugomis ir taip pat reikia įveikti tam tikrus socialinius barjerus. Praktinės priemonės e, reiškia, kad e, reikia atskirti tam tikrus, e, reikia įveikti tam tikras kliūtis, leisti pasinaudoti švietimo paslaugomis ir atsižvelgti į konkrečias migrantų situacijas bei poreikius. Ir galiausiai aš pakalbėsiu apie sprendimus. Vyriausiasis komisaras taip pat ragina e, kreipti dėmesį į legales migravimo srautų e, priemonės bei sprendimus. Reikia užkirsti kelią būtent nelegaliai migracijai žmonių priekeiviams, nes daugelis patiria diskriminaciją dėl lyties arba savo įsitikinimo tik tai dėl to, kad nėra legalių migracijos kelių. Dėl tos priežasties džiaugiamės, kad e, savo penktame tiksle, tas tame e, visuotinėme migracijos pakte kalbama apie legalios migracijos opciją, kad būtų atsižvelgta į pasaulinės migracijos realijas bei rinkos pokyčius. Tai reikš, kad tokie migrantai ir gaus teisę į visas socialinės paslaugas. Mes norėtume, kad tai būtų padaryta per tam tikrą apibrieštą laiką. Tuo pat metu, pripažindami valstybių narių suverenitetą šiuose klausimuose, mes kalbame, kad būtų pagrystos priežastys migrantų sugražinti į savo kilmės šalis. Negalime leisti, kad ir toliau būtų vykdomi žmogaus teisų pažydimai. Žinoma, čia atsakomybė tenka valstybėms visame pasaulyje. Reikia teisinių mechanizmų, sisteminių sprendimų, bet kol nėra ilgalaikių sprendimų, mes turėtume tenkintis bent jau laikinomis priemonėmis kad e, būtų tenkinamos žmogaus teisų pažydimų nevykdymo e, sąlygos. Mes kalbame apie visus legalios migracijos e, būdus bei galimybės, nes jeigu migrantai negražinami į savo šalis, tai jie turėtų būti integruojami į visuomenės. Taigi pabaigai galiu padaryti išvadą, kad jeigu uh, mūsų analizė migrantai yra dėmesio centre, vis viena mes kalbame apie sisteminės ir struktūrinės politinės priemonės bei sprendimus. Net jeigu ir yra akivaizdžių problemų, aišku, kad e, negalime e, palikti neišspręstų e, teisų pažeidimų klausimų. Matėme, kad prie Europos didėjo migrantų srautai, kurie norėjo patekti į Europą. Todėl Europa, e, skirdama papildomą apsaugą, e, teisinimą ir tam, tikrų, tam tikras garantijas, gali suvaidinti lyderiaujančią poziciją bet kokiuose dėrybose. Ir Europa turėtų tą vaidmenį išlaikyti ir neatsitraukti. Ir vyriausias komisaras e, kviečia valstybės narės parodyti tą politinę valią ir spręsti klausimus. Taigi tas globalusis pasaulinis susitarimas yra proga dabar žodžiais ir veiksmais įrodyti, kad mes visi tiek migrantai, tiek teisėti piliečiai turime tiek daug bendrybių bei panašumų. Ačiū poniai Oberoj, dairausi tai ponios Blanšė, kuri kaip tik ir atvyko. Tai gal dabar pirmą klaus, jūs norėtumėte dabar užduoti klausimus mūsų pirmąją prilegendijai ponio Vežet, ne po to, gerai. Sveikinusi su ponia Blanšė, tai yra UNICEF direktorė atsakinga už santykius su ES institucijomis, jūs grįžtate į Sirijos konferencijos Ne, aš tik pavaduoju ponę Blanšitą, aš esu iš UNICEF. Aš esu pareigūnė, kuri pasisakysiu ponios Blanšet vardu, nes ji negalėjo dalyvauti jūsų renginyje. Na, esu tikra, kad jūsų pasisakymas bus taip pat labai įdomus, taigi prašom, žodis jums. Welcome everyone for this session and thank you for the invitation. Uh, Labą dieną, ačiū už kvietimą pasakyti. Aš kalbėsiu apie pasaulinius susitarimus tiek dėl migracijos, tiek dėl pabėgėlių. Ir aptarsiu atveriamas galimybės, iš esmės suformuojant praktiką ir toliau gyvenant tą gerą praktiką, kuri jau egzistuoja valstybės analėse. Nes dėl migracijos mes galime pasakyti, kad sprendimai egzistuoja. Ir kai kurios kuriuose valstybėse narėse yra taikomi tikrai puikūs sprendimai ir mes norėtumėm, kad jie būtų išplėsti globaliau. Taigi pristatysiu Jums e, šiek tiek skaičių, po to dar išsakysiu ir kai kurių komentarų dėl to, kas akivaizdu svarbu vaikams. Apie 50 milijonų vaikų yra migravę per valstybių sienas arba priverstinai perkelti į kitas gyvenamasias vietas. Tokie yra pasauliniai skaičiai, tačiau tai yra tik tai Lietkalnio viršūnė. Tik tai. Uh, Tai kas e, užfiksuota, bet neskaičiuojami tie e, migrantų vaikai, kurie liko kažkur palikti, na, yra namuose dėl to, kad, vaikai, kad tėvai iškeliavo kitur, kaip migrantai, ar kad yra prievarta perkelti, iškeldinti iš savo gyvenamųjų vietų. Žinote, ir, ir vaiko teisės tokiu būdu yra pažeidžiamas, bet kokias bebūtų priežasi, dėl ko vaikai migruoja, iš kur jie bet vyktų, kaip jie bevyktų, kur jie bevyktų, vaikai visų pirma ir visų svarbiausia yra vaikai. Ir tai ar tai būtų pabėgėlių vaikai, ar tai, tai būtų um, vaikai, kurie neturi dokumentų, yra neoficialiai keliaujantis, vis tiek jų teisės turi būti ginamos be išimčių, be diskriminacijos ir visos vyriausybės valstybės privalo pasirūpinti visais vaikais, kurie yra jų teritorijoje, nežiūrint to, kokia yra jų kilmė. Taigi, uh, Pasaulio sustarimai vėlgi e, atveria tikrai geras galimybės, e, sukuria gerą bendradarbiavimo pagrindą e, bendarbiavimui šioje srityje artimiausią 10-15 metų. Aš aišku aptarsiu tai, kas yra aktualiausia vaikų klausimų, kas e, tikrai labai aktuali tema dabar. Taigi, visų pirma, tai teisėti migracijos e, keliai ir galimybės regularizuoti, tai yra teisiškai sutvarkyti statusą. Kolegija jau aišku pakalbėjo apie tai, kas yra svarbu bendrai migrantam, aš kalbėsiu apie tai, kas yra svarbu teisėti kelionių kanalai. Yra labai labai svarbu vaikams, nes iš tikrųjų vaikai neturi pasirinkimo, kokius kelius rinktis, kur jiem vykti, jie tiesiog ten patenka ir, ir, e, e, ir dėl to, aišku, būtina kalbėti apie vaikų vaikų situacija, e, kuomet ypač jie yra atskirti nuo tėvų, tai yra šeimų susivienimo klausimas labai svarbus. Kiekvienas vaikas turi teisę į šeimos gyvenimą be jokios diskriminacijos, taigi šeimos turi būti išsaugomas kartu, šeimos vienybė yra labai svarbus klausimas. Jeigu nėra būdų visai šeimai susiburti, būti kartu, didina pavojų, su kuriuo susiduria vaikai bendrai. Priešingai, jeigu valstybėje yra veiksmingai veikianti sistema, problema šeimoms susijungti, kad vaikai prisimtų prie tėvų, tai skatina tiek bendrą integraciją, tiek vaikų įtraukti ir, kaip kolegė sakė, pasaulinio susitarimo Penktas punktas būtent yra skirtas šeimų susivienimui ir yra ieškoma būdų užtikrinti daugiau teisėtų atvykimo kelių. Mes tikrai labai skatiname tą. Ta. E, kitas dalykas e, tai yra sulaikymo e, aspektas ir alternatyvos sulaikymui, kuomet tai yra susijęs su migracijos klausimu. Taigi, kodėl vaikam itin yra žalingas sulaikymo aspektas. Apie vienas milijonas vaikų, bet greičiausiai daug daugiau, šiuo metu yra sulaikymo centruose visame pasaulyje. Uh, vienai par kitaip dėl to, dėl jų migrantų situacijos. Ir nežiūrint, mm, kokiomis sąlygomis vaikai gyventų ten, tas tie sulaikymo centrai turi labai neigiamą poveikį vaikų bendrai situacijai, būkliai ir jų raidai. Uh, Taigi, galvojant apie tos migracijos laikiamas centrus, reikėtų aptarti tris argumentus. Vienas iš argumentų sako, kad na, mes, laik, mes vaikus talpiname į sulaikymą centrus tik tai, kuomet nėra kitų variantų. Na, bet ir tas variantas vis tiek yra blogas ir ta galimybė sulaikyti vaikus, kaip, jeigu tarsi nėra kitų variantų, ta priemonė pagal vaiko teisų konvenciją yra įmanoma tik tuo met, kuomet eina kalba apie nepilnamečių teisingumo sistemą. Tai yra nusikaltėliams. Dabar antras dalykas. Teigiama, kad na, sulaikymo centrai yra gerai, jie veikia, pasiteisina. Iš tikrųjų, tai nėra efektyvi politika ir yra, yra daug mokslo tyrimų dėl sulaikymo centrų, yra siūloma daug alternatyvų. Pavyzdžiui, priežiūra yra apie 80 procentų vaikų tikrai netinkami yra sulaikomimo centrai, jie neveiksmingi, daug, kiti variantai būtų daug geresni. Alternatyvos sulaikymo centram yra gal geras variantas, bet jos neveikia irgi. Galbūt taip jau, bet nėra tikrai ir, e, e, pasiūlomi sprendimai, o Europoje yra daug geros praktikos. Aš e, tikrai galėčiau paminėti, kad yra nemažai valstybių, pavyzdžiui, Malta sėkmingai gyvenina alternatyvas, e, kurdama atvirus prieimimo centrus. Uh, Mes turime ir Italiją, tikr, Italijoje tikrai geros pažangos, kur mes turime apsaugos įstatymus dėl nelydimų nepilnamečių. Praeitais metais priimtas tas įstatymas ir iš tikrųjų labai sumažino sulaikymo centruose patalpintų vaikų skaičių. UNICEF todėl pasisako už šios jungtinių tautų pasaulinius sutarimus, kad būtų rastos alternatyvos sulaikymo centrams, nes tos alternatyvos egzistuoja, jos yra pigesnės, efektyvesnės ir daug geresnės vaikam. Um, konkrečiai Panašiai mes norėtumėm, kad būtų nacionaliniai regioniai veiklos planai parengti, kuriuose būtų numatyta, e, kaip pereiti palaipsniui prie kitų alternatyvų e, kai eina kalba apie vaikus migracijos situacijai, kad nebūtų jas laikymo centruose. Toliau, trečia, e, trečias argumentas, kad tuomet lengviau yra užtikrinti gražinimą. Tačiau kaip gražinimas vyksta, Mes sveikiname pasaulinių susitarimų ta, tas darybas, kur kalbama apie tai, kad kiekvieno vaiko situacija turi būti įvertinta individualiai, galvojant apie tai, kokie yra geriausi vaiko interesai, ar iš tikrųjų jis turi būti gražinamas atgal. Yra labai svarbi prielaida, kai eina kalba apie vaiko gražinimą. Tai visų pirma, konkreti procedūra turi visa būti pritaikyta ir mes norėtumėm, kad be to, to svarbiausio, to principo, kad svarbiausia yra vaiko geriausi interesai, dar kad būtų ir konkreti procedūra apibriešta, kaip visas tas įvertinimas turi būti atliekamas prieš vaiko gražinimą. Dabar kaip ES kažką galėtų pakeisti, ką Europos parlamentas galėtų padaryti prisidėdamas prie tų dėrybų. Uh, kad situacija keistusi. Mes norėtumėm, kad ES ir valstybės narės imtųsi lyderės vaidmens žmogaus teisų srityje ir kad taip pat paskleistų Europos projektų e, patirtį, kur iš tikrųjų e, ieškoma bendradarbiavimo būdų ir problemos yra sprendžiamos bendradarbiaujant, ypač kuomet tos problemos yra aktualios per valstybių sieną. Ir tai iš tikrųjų labai svarbu, kalbant apie migraciją, priverstinį asmenų perkelimą, nes iš tikrųjų tas reiškinys liks dar ateityje labai aktualus. Ir reikia galvoti apie įvairius būdus, kaip e, tos lasmus spręsti efektyviau, kad lengviau būtų viską suvaldyti, kad tai būtų palankiau tiem žmonėms, kurie būtent patiria tokią situaciją, kad tai, tai būtų, būtų geriau ir priimančiams valstybėms. Ir galvojant apie jungtinių tautų pasaulinius susitarimus dėl migracijos ir pabėgėlių, mes galvojame, kad europinę patirtį reikėtų plėsti pasauliniu mastu. Mes norėtumėm, kad iš tikrųjų ta, tarp, tas, tarp, ta tarptautinė perspektyva būtų labai svarbi. Mm, tai ES tikrai turi būti fronto priešakinėse linijose. Ir aišku, visą tai, kas derinama tarptautinių lygių, jungtinių tautų lygmenių, visą tai turės poveikio visoms valstybėms. Ir jeigu uh, pasaulis susitarimus prieimus bus toliau leidžiama valstybėms į e, sulaikymo centrus talpinti vaikus ir netgi piknaudžiauti tą galimybę, e, nepaisant geriausių vaiko interesų, tai iš tikrųjų tai turės poveikio visoms valstybėms. O mes norėtumėm labai paskatinti ES, ES valstybės narės, uh, toliau labai aktyviai dirbti tarptautinėje arenoje, stengiantis visus procesus pasukti palankesnė linkme ir galiausiai noriu kreiptis į Europos parlamento narius, kaip teisės aktų leidėjus ir biudžeto formuotojus, viena iš institucijų, taip, kad norėčiau paskatinti jūs akcentuoti būtent tokį vieningą požiūrį ir, ir kad e, tas klausimas atsispindėtų ir daugiametinėje finansinėje programoje. Noriu padėkoti taip pat už jūsų pastangas jau iki šio, iki šio momento. Mes galvojame, kad jūsų didžiulis ryštas artimiausiai ateityje bus nepaprastai svarbus, e, siekiant užtikrinti kaip galima aukštesnio lygio vaikų apsaugą. Ačiū. And, and now, Dėkoju. Pone Blanchett galiausiai atvyko. Ar jūs irgi norėtumėte kelioms minutėms pasisakyti, ar vėliau jūs norėsite pasakyti? Prašau, prašau dabar. Ačiū. Aš esu Sandy Blanchett, esu UNICEF direktorė čia Bruselėje. Labai atsiprašau, kad pavėlavau. Sirijos konferencijoje dalyvavau, kur išgirdome, kodėl kartais vaikai bėga iš šalies, kokiomis aplinkybėmis ir kokią kelionė jiems tenka įveikti Jordaniją, Libaną, Turkiją ar Europą. Ir tai buvo labai aiškus priminimas apie tai, nuo ko bėga tie vaikai daugeliu atveju. Ir vienas trumpas pastebėjimas. Praeitą mėnesį Žmogaus teisų taryboje ES bendrai rengė rezoliuciją dėl vaikų apsaugos e, esant humanitarnėms e, sudėtingoms situacijoms ir toje rezoliucijoje ES kartu su kitomis jungtinių tautų šalimis tvirtino, kad vaikai migracijos kontekste neturėtų būti laikomi uždaryti. Tai labai svarbu, kalbant apie ES patikimumą, kad tai, kas yra sakoma, būtų paremta veiksmais. Taigi mes laukiame e, diskusijų su Europos parlamento nariais. Dėkoju. Ačiū, ponė Blančet. Dabar norėčiau suteikti žodį nariams parlamentarams. Pirmiausia, ponia Veržė, prašom. Ačiū. Dėkoju už pasisakymus. Aš norėčiau pirmiausia pasakyti, kad su dideliu susidomėjimu klausiau, skaičiau Junktinių tautų generalinio sekretoriaus ataskaitą ir pavadinimas migracija turi būti naudinga visiems. Ir kaip jūs teisingai sakėte, ES galėtų šiame procese dalyvauti ir galėtų pritaikyti savo gerąją praktiką. Mes neturėtumėme susitelti tik ties skaičiais, kurie neatspindi realybės pasaulyje. Taigi aš džiaugiuosi, kad Europos parlamento rezoliucijoje apie tai kalbama. Uh, Taip pat yra ir kiti, ele, kitų elementų, kurie yra svarbus, nes kartais mes pamirštame, kad esame žemynas, antrasis žemynas, kuris yra labai patrauklus migrantams ir šiaip bendrai paėmus esame pats populiariausias. 80 milijonų Azijų, iš Azijos vykstančių migrantų vyksta į Europą ir aš manau, kad mes turime į tai atsižvelgti. Taigi labai svarbu nuolatos pabrėžti, ypač kai kalbama apie tai pasaulinėme kontekste. Ir dar vienas dalykas, kuris mane nustebino ir jums leidus, aš jį pakartosiu, man atrodo, kad reikia atidžiai renktis žodžius. Kai kalbame apie migrantus, nepamirškime, kad dauguma tų migrantų yra teisėti migrantai. Nes mes vis labiau naudojame žodį migrantas, kai kalbame apie nelegalią migraciją. Aš manau, kad turėtumėme į tai atkreipti daugiau dėmesio, nes tam tikrą prasme mes įtakojame tą diskursą. Jeigu mes priverstinės migracijos, neteisėtos migracijos arba priverstinės kaip ir neteisėtos migracijos savokas naudojame, tai turime nepamiršti, kad tai yra galimybė žmogui susikurti geresnį gyvenimą ir turime nepamiršti labiausiai pažeidžiamų žmonių. Ir džiaugiuosi, kad parlamentas e, mini, kad ketvirtadalis e, tokių asmenų yra pažeidžiami asmenys, migrantai. Ir aš labai atidžiai klausiausi to, ką jūs e, sakėte, kalbėdama apie vaikų padėtį. Uh, Ir aš kaip prancūzė tik tai galiu apgalėstauti, kad tas projektas, kuris buvo patvirtintas Nacionalinėje asamblėjoje, kur kalbama apie vaikus ir patvirtinama prancūzijos galimybė kaip ir toliau įtvirtinama teisė Prancūzijoje laikyti vaikus uždarytus. Ir aišku, kalbam apie tai, kad vaikai negali būti atskirti nuo motinų ir panašiai, bet uh, tai, ką jūs pasakėte, jūs kaip ir pateikėte savo interpretaciją, kur pirmiausia reikia išvelgti į vaiko interesą. Ir tai yra labai aktualu ir aš manau, kad čia yra tikrai dažnai peržengiamos raudonosios linijos, kai kalbame apie vaiko geriausią interesą. Deja, dažnai vis tiek yra taikoma tokia priespaudos politika. Turiu apgalėsadama tai pasakyti. Ačiū, ponė Veržė. Ponė Bjerk. Ačiū. Pone pirmininkė, kalbėsiu švediškai. Šiek tiek palauksiu. Taigi labai Jums ačiū, dėkoju už tai surinktą šias diskusijas. Aš Libe komitete dirbu, e, kalbu, e, esu atsakinga už prieglopščio sistemos reformą, migracijos susitarimą ir taip pat pabėgėlių susitarimą. Taigi aš pirmiausia norėčiau pasakyti, kad kaip sakė ir kiti kolegos, matome tam tikras paradigmas e, šioje situacijoje ir labai kalbame apie tai, kad reikia kontroliuoti, valdyti migracijos procesą ir panašiai, bet mes turėtumėme galbūt pažvelgti iš kitos perspektyvos ir suprasti, kad tai tas darbas paliečia ir kitas rytis ir mes tada turime uh, mes manome, kad e, mes galime priversti trečias šalis geriau kontroliuoti savo sienas, netgi karinėmis priemonėmis stabdyti žmonės kirsti tas sienas. Bet e, migracija yra aktuali įvairiose pasaulio vietose ir aš manau, kad mes turime kažkaip suvo, suvokti tą paradigmą. Uh, Ir taip pat, kaip sakė Marija Kristin, mano kolegė, mes parlamente patvirtinome rezoliuciją, kur kalbama apie pasaulinius sustarimus dėl migracijos ir mes akcentuojame ten žmogaus teisės, mes kalbame apie vaikų teisės, mes kalbame apie migrantų darbo teisės ir panašiai. Tai yra plataus pobūdžio rezoliucija, bet problema yra ta, kad susiklosto tokia situacija, kai kai kalbame apie viduje vykdomą prieglopšio ir migrancijos e, reformą, šalia to dar yra išorės problemos. Ir kalbant apie prieglopšio sistemą, kai kalbame apie teisėtus kelius, uh, Būtent to reikalavo parlamentas nekarta, kad būtų teisėti migrantų maršrutai numatyti. Taigi mes matome, kad kartais netgi čia turime suprasti, kad yra ir kitų dalykų susijusių ir su, su visuomenės sveikata, švietimu ir panašiai, kad ir kitos tarnybos būtų įtrauktos į tą darbą. Ir taip pat labai svarbu kalbėti apie, apie reformą ir mes turime suprasti, e, kaip turime išsiaiškinti, kaip mes galime elgtis su, su vaikais, kas yra tas smurtas prieš vaikus ar, ir kokia tai yra, kaip apibriešime tą prievartą, kuri yra naudojama vaikų atžvilgiu, ar tai yra tik tai paimas už rankos ar, ar trenkimas per veidį ir panašiai. Taigi mes turime kovoti už tai, kad vaikai nebūtų, e, migrantų vaikai nebūtų laikomi už, uždaryti, sulaikomi. Taigi yra tikrai daug klausimų, kuriuos turime išspręsti ir ta, ta kova ES vidaus politikoje turi vykti ir taip pat mes turime surasti kažkokiu tai būdu, kaip tas mūsų darbas galėtų būti perkeltas į kitą lygmenį, į pasaulinį lygmenį, Bet aišku, turime pradėti to darbo viduje. Taigi, aišku, mes turime kažkaip pirmiausia tarpusavėje susitarti dėl bendrų veiksmų. Dėkoju. Ačiū. Pone Björk. Nematau daugiau norinčių pasakyti, tai aš dabar perduosiu žodį Europos išorės veiksmų tarnybos atstovai Johnson, kuris yra, Jonas Johnson, kuris yra atitinkamo padalinio atstovas. Taigi žodis jums penkioms minutėms. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju už kvietimą į šiandienos svarbės diskusijas, kur pakviesti yra atstovai iš UNICEF ir OHCHR įstaigomis, su kuriomis mes daug ir artimai bendraujame šiais klausimais. Aš tikrai labai džiaugiuosi, kad RUA ir Lybė komitetai susidomėję stebi, kaip yra įgyvendinami susitarimai dėl pabėgėlių ir migrantų. Ir džiaugiamės, kad Europos parlamentas patvirtino praeitą savaitę savo rezoliuciją kur taip pat yra pabrėžiamas įsipareigojimas artimai bendradarbiauti. Migracija yra pasaulinis klausimas, kuris yra labai svarbus. ES New Yorko deklaracijoje yra numatoma tą klausimą kelti pasaulinėje darbo tvarkėje ir pagrindiniai New Yorko deklaracijos principas - solidarumas, bendra atsakomybė, daugia šališkumas ir įsitraukimas. Tai yra pagrindiniai principai siekiant pasaulinės sistemos, sprendžiant migracijos problemas pasauliniu mastu. Pastaraisiais metais ES parengė ilgalaikę nuoseklę strategiją darbui su partneriais dėl migracijos ir privesnių dingimų. Pirmiausia, yra, aišku, gelbėti žmonių, yra gelbėti žmonių gyvybės, taip pat apsaugoti pabėgėlius ir migrantus, kovoti su priekyba žmonėmis, taip pat uh, migrantais, taip pat sukurti teisėtus kelius į Europą. Taip pat ES padino finansavimą, kad būtų išspręstos priverstinių perkelimų ir neteisėtos migra... migracijos priežastys, patikos fondas yra numatytas, skirtas jaunimui ir panašiai. Taip pat buvo uh, bandoma laikytis nuoseklaus požiūrio į migraciją, kalbant apie tai, kad į Europą atvyksta daug migrantų. Tai davė pozityvių rezultatų ir esame pasirengę pritaikyti tą, praktiką, tą, tą patirtį praktikoje, kuriant toliau tą susitarimą. Ir tas darbas, kurį vykdome su Afrikos sąjunga, jungtinių tautų agentūromis, tai irgi yra partnerystės pavyzdys. Pasauliniai susitarimai yra puikia galimybė pasimokyti iš praeities, iš, iš partnerių taip pat įsiklausyti į poreikius ir į prioritetus. Tie du pasauliniai susitarimai kartu yra tarptautinio bendradarbiavimo sistema, kurios, kuri orientuos mus mūsų ateities darbe. Taigi labai svarbu, kad būtų deramasi dėl stiprių ir ambicingų susitarimų ir mes tą turime daryti visi kartu ES vienu balsu. Šiuose sutarimuose pirmiausia kalbama apie žmonės, kaip buvo pabrėžta vyriausiasis įgaliotinės Mogerinė. Ir tie susitarimai turi atspindėti ne tik mūsų interesus, bet ir vertybės. Jie turi atspindėti tą viziją susijusią su žmogaus teisėmis, atsakomybę ir abipusių solidarumu. Kalbant apie projektą, pasaulinio sutarimo dėl migracijos projektą, sveikiname tai, kad yra daug dėmesio skiriama žmogus teisėms, žmonėms, e, ypač kalbant apie žmonės pažeidžiamiose situacijose, ypač vaikus, ir kad atsižvelgiama ir į lyčių aspektą. Vaikų, geriausi vaikų interesai - tai turėtų būti svarbiausias argumentas imantis bet kokių veiksmų susijusių su vaikais, įskaitant ir nelydimais vaikais, taip pat vaikais, kurie atskirti nuo šeimos pagal Junktinių tautų konvenciją dėl vaiko teisų ir papildomų protokolų. Mes sveikiname, kad dabartinėme projekte dėl susitarimo dėl pabėgėlių yra kalbama daugiau apie tai, kokie egzistuoja pabėgėlių įstatymai šiuo metu ir kad baziniai apsaugos standartai susijęs su pabėgėliais turi būti užtikrinami, įskaitant ir negražinimo principą. Taip pat mes sveikiname nuorodą į pastangą spręsti žmonių be pilietybės problemą, diskriminavimo problemą, skatinti veiksmus, kuries, kuries, kuriais atsižvelgiama į lyčių ir kitus aspektus. Mes manome, kad tokiu būdu galima įkvėpti geresnį sutarimą dėl pabėgėlių. Dabar procesas įsibėgėjo ir yra įpusėjusios dėrybos, vyksta formalios konsultacijos dėl abiejų susitarimų. ES lyderystės dėka abiejose susitarimuose atspindėti mums rūpimi klausimai, taip pat yra bendras sutarimas dėl to, kaip veiksmingai galima suvaldyti žmonių judumą ir mes, kaip sakiau, esame pasiryžę dirbti ir su kitais partneriais, tokiais kaip Europos parlamentas ir, žinoma, su partneriais, kurie čia šiandien dalyvauja, kad būtų pasiektas sėkmingas rezultatas šiais metais. Dėkoju, pirmininkė. Ačiū, ponia Jonsonai. Dabar žodis kelioms minutėms mūsų svečiams, mūsų viešnioms. Pirmiausia, ponia Blančet atsakys į klausimus, o po to kita kolegė. Prašau. Ačiū. Labai dėkoju. Sugryšiu prie keletos įsakytų minčių. Man atrodo, pagrindinis dalykas yra vaiko teisų konvencija. Ne dėl to, kad tai yra jungtinių tautų konvencija, bet dėl to, kad ją ratifikavo visos valstybės narės ir tikimės, kad ir ES neužilgo ją ratifikuos. Konvencija svarbi dėl to, nes yra numatomos prievalės valstybėms ratifikavusiams konvenciją Viena iš jų, kaip ką tik pastebėjo IAS e atstovė, yra ta, kad reikia e, pirmiausia atsižvelgti į pagrindinius vaiko e, poreikius priimant sprendimą. Vaikų kalinimas migracijos kontekste nieko met nereiškia, kad yra ginami vaiko interesai. Ir tai jau buvo pabrėžta ne vieną kartą tiek vaikų teisų komiteto e, tvirtinant. E, tiesiog buvo pabrėžiama, kad reikia remtis veikiamomis e, praktikomis bei sprendimais, kurie yra veiksmingi, kurie jau patvirtinti šalyse. Svarbu, kad tarptautiniu lygiu Europos sąlyga laikytųsi šių principų, kaip ir jinai tą padarė žmogaus teisų taryboje praeitą mėnesį. Kai kalbame apie sulaikymą, tai yra vienas dalykas, bet kai kalbame kitose valstybėse, tai yra visai kas kita. Tas e, principas, pavyzdžiui, gali būti pažydžiamas Libijos atveju. Taigi, kai giname kažkuriuos principus, tai situacija yra visai kitokia. O mes norime, kad mūsų ES veikiantis principai, kurie yra numatyti Lisabono sutartyje, būtų taip pat gerbiami ir kitose pasaulio dalise. Taip, ES yra tų gerųjų praktikų, mes esame taip pat pasiruošę e, jomis pasidalinti ir su kitomis pasaulio valstybėmis. Yra ir kitas dalykas, labai įdomu pažvelgti, kaip vietos valdžia imasi pačių įvairiausių iniciatyvų, kad integruotų migrantus į tarp vietos gyventojų, suteikti įvairių paslaugų, socialinės apsaugos, švietimo ar dar kitų paslaugų. Taigi, išvelgiame tą nuseklumą tarp ES oficialios pozicijos ir e, veiksmų vietoje. Tai tik stiprina patikimumą ir didina mūsų mm, įmanomas pasiekti teigiamus rezultatus. Mes galime pretenduoti į tą lyderystės poziciją įvairiose formose, kuriuose sprendžiami vaikų apsaugos klausimai. Ačiū, ponė Jiblenčet. Ponė Oberoj. Labai dėkoju už tokias įdomias diskusijas. Keletas pastebėjimų, nu, pabandysiu atsakyti į kai kurios klausimus. Labai džiaugiuosi, kad buvo padarytas pareiškimas, jog Europos Sąjunga bandys susigražinti lyderystės vaidmenį įvairiose dėrybų formuose dėl vaikų teisų apsaugos. Taip, kai kuriuose jurisdikcijose, ypač Europoje, mes matėme gerųjų praktikų pavyzdžių. Mes labai norėtume, kad tai būtų integruota ir į to visuotinio susitarimo rėmus. Vaikų sulaikimas ir tokio pobūdžio praktikos uh, iš tiesų turėtų visų pirma remtis prezumcija, kad bet koks vaikas turi teisę į pirmiausia į laisvę. Ir sulaikimas yra būtent laisvės atimimas. Toliau yra kitas dalykas, tai yra sugražinimas. Turime suvokti, kad Europa irgi yra išplėtojusi tam tikrą mm, juris, jurisprudenciją, kada ir kokiais būdais migrantai yra arba gali būti gražinami. Taip pat buvo kalbėta apie tą per didelį dėmesį nelegaliai migracijai. Migracija gali būti ir naudinga. Mes visi puikiai žinome, kad Europoje toks migrantų indėlis į šalių vystimas jau yra puikiai pripažintas. Žmogaus teisų gynimo bendruomenė irgi tai suvokia, bet e, atkreipė dėmesį tai, kad migrantai yra labiausiai pažeidžiami. Ir tik tai nedidelė migrantų dalis keliauja legaliai. Tuo tarpu dauguma, didžioji dauguma, uh, tikrai žmogaus teisų apsaugos bendruomeniai visai kelia nerima. Taip, situaciją tikrai galima keisti, jeigu mes kleistume visai kitokį, kitokią žinutę bei naratyvą, kad migrantai gali prisidėti prie šalių ūkio kelimo ir kad migracija gali būti naudinga. Uh, Tuo tarpu mes, numatydami įvairiausias baudžiamasias e, priemonės, propaguojam visai kitokį požiūrį. Dar pabaigai norėčiau pakalbėti apie sisteminę ir struktūrinę mūsų diskusijų prasme. Iš tiesų, mes kovodami su nelegalia migracija automatiškai neatversime legalios migracijos kelių ir jos nesustiprinsime. Reikia galvoti apie kitus sprendimus. Dėkuoju. Ačiū e, visoms trims viešnioms. Tikrai labai įkvepiančios, daug nušviečiančios diskusijos. Uh, E, didžiulis jums tenkantis atsakomybės lygis. O pabaigai suteiksiu žodį bendra pirmininkiai poniai Kudrickai. Vaid. Trumpai, nes nedaug laiko turime. Labai dėkuoju šias diskusijas. Iš tikrųjų, tai rodo, koks yra aktualus ir svarbus klausimas ir kad Europos parlamentas nori būti aktyviu subjektu, derantis dėl pasaulinių sustarimų, dėl pabėgėlių ir migracijos. Iš tikrųjų, abu susitarimai jungtinių tautų dėl migracijos ir dėl pabėgėlių turės labai didžiulį poveikį ir nebus, aišku, lengva. A, Mm, dėl visko susitarti ir, ir aišku, dėl to valstybės narės turi būti vieningos ir ginti bendrą ES poziciją ir turi aktyviai siekti, kad dėrybos judėtų jungtinėse tautose pozityvę kryptimi. Ir aš esu tikra, kad ir lybė komitete šis klausimas išliks aktualus mūsų darbo tvarkėje ir aš toliau e, esu tikra, mes galėsime džiaugtis puikiu bendarbiavimu tarp mūsų komitetų. Tikrai galiu paantrinti tam, ką pasakė mm, bendra pirmininkė ir Marakešė mes būsime ir, ir e, dėl pasaulinių sutarimų pasirašymo ir į, tą, ir, ir į tą tarpą taip pat labai aktyviai dirbsime. Dar kartą dėkoju visiems už bendradarbiavimą, už jūsų aktyvų dalyvavimą bendradarbiavimą. Dėkuoju už jūsų visų indėlį sprendžiant šios klausimus.